pastabų regisi ne. Vengrijos kompetentingos struktūros prašė panaikinti pono Ištven Ujelį e, parlamentinį imunitetą, nagrinėjant baudžiamąją bylą. Teisės reikalų komitetas nagrinėja šį klausimą.